Pirmiausia, žodis suteikiamas poniai Sipel. Ačiū pirmininkė, komisijos narė Reding, mėly kolegos. Per šias savaitės ir mėnesius labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ES yra daugiau nei bendroji rinka, tai yra uh, vertybių bendryje ir ypač sunkiais laikais e, visose politikos rytise turi parodyti savo, pademonstruoti savo vertybės. Valstybės narės remiasi bendrais laisvės, demokratijos ir teisinės valstybės principais, neatsiejama teisinės valstybės principų susijusių su baudžiamosiomis bylomis dalis yra nekaltumo prezumcija, kuri būtų paremta aiškiomis kaltinamųjų procesinėmis teisėmis pagal e, direktyvą dėl e, vertimo žodžiu ir e, raštu buvo padėtas dar vienas svarbus pamatinis akmo, kad visoje ES būtų užtikrintos deramos kaltinamųjų teisės vienodų taisyklių nustatymas baudžiamosiose bylose sustiprintų valstybių e, piliečių pasitikėjimą e, valstybių narių teisinėmis sistemomis, taip pat e, abipusis teismų sprendimų pripažinimas tokiu būdu būtų skatinamas. Naudotis bendromis procesinėmis teisėmis būtų galima tik tai joms esant, užtikrinant sąžiningą teismo E, procesą e, reikia užtikrinti galimybę institucijoms, e, kad kaltinamieji žinotų, kuo yra kaltinami ir nebūtų padaromos teismų klaidos. Teisingumo srityje būtina užtikrinti geresnį teismų bendradarbiavimą. Tuo tarpu naujoje direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama mūsų piliečių teisų užtikrinimui baudžiamojo proceso metu numatoma, kad policijos pareigūnai ir prokurorai sulaikytosius asmenys informuotų raštu apie jų teisės jiems suprantama kalba. Tos teisės taip pat apima ir vertimą žodžiu ir raštu, ypač susijusi su kaltinamosiomis aplinkybėmis bei galimybė naudotis vertėjų paslaugomis e, kalbantis su teisėjais. Nu, taip pat e, e, piliečiais e, kaltiniais asmenims turi būti suteikiama informacija, jiems suprantama kalba apie jų teisės susijusios su, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos pas, paslaugų teikimu. Pone Firmikė, man yra suteiktas šešios minutės kalbėti. Niekas negali pasakyti, kiek. Uh, E, įtariamasis laiko gali būti laikomas kardomojo suimimo sąlygomis, todėl būtina jam suteikti galimybę pasinaudoti ir susipažinti su e, jo atžvilgiu surinktais e, įrodymais. Valstybės narės privalo, kaip manoma, greičiau patvirtinti ir gyvendinti perkelti direktyvos nuostatas norėčiau padėkoti e, parlamento ir komisijos atitinkamoms tarnyboms, ypatingai šešėlėms pranešėjams, kurie labai kantriai ir puikiai bendradarbiaudami su manimi e, leido parengti šį pranešimą. Labai svarbu dabar, kad taryba ir komisija bendrai kartu su Europos parlamentu e, įgyvendintų e, šios direktyvos nuostatas ir nustatytų ES e, vienodus ir sąžiningus baudžiamo proceso standartus. Ačiū Jums buvo suteiktas šešios minutės, jas išnaudojate. Dabar ponė Reidings teikiam žodį. President. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, puikiai atliktą darbą, už tai, kaip veiksmingai vyko dėrybos dėl šio dokumento ir kaip juos baigėsi. Jos baigėsi susitarimu dėl pirmo svarstymo. Noriu pabrėžti ir pono Albrechto jūri komiteto pranešėjo vaidmenį ir visų šešėlinių pranešėjų vaidmenis. Norėčiau padėkoti apskritai Europos parlamentui, nes jūs prisidėjote prie to, kad komisijos pasiūlymo ambicijos išliktų tam pačiam lygiai. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams ir aš čia kalbu apie tai, kas angliškai vadinama The Letter of Rights teisių sąrašas, kuris išliko dokumente. Taip pat sveikinu tai, kad buvo į tą sąrašą įrašytas papildomas teisės, tokias kaip teisė tylėti. Ir tai vėl demonstruoja, kad e, yra labai gerai, jog parlamentas turi bendro sprendimo prieimimo galimybės, nes parlamentas pasisako už asmenų teisių apsaugą. <clears throat> Teisė informacija e, baudžiamosiose bylose yra, jūs žinote, žmogaus teisų e, kelio gairių dalis. Ir tų kelio gairių įgyvendinimas, kaip žinote, vienas iš mano prioritetų. E, teisų sąrašas ir teisė į informaciją yra mūsų antrasis žingsnis, nes mes jau priemėme direktyvą dėl teisės į žodinį ir vertimą ir vertimą raštu. Tad aš manau, tai, ką mes darome, yra gerai ES piliečiams ir gerai jų teisėms. Kai kuriuose valstybėse narėse man užduoda klausimą, kodėl tai reikėtų daryti, ar tai nėra įprastinės teisės, kuriomis visi naudojasi. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse dar gali atsitikti taip, kad kažkas atsiduria teisme, nežinodamas, kad jis turi teisę į advokatą ar į vertėją. Žinoma, bylų, kai žmonės buvo teisti kažkokioje byloje ir nežinojo ar nesuprato, kuo yra kaltinami, koks yra kaltinimas. Tad pagal e, šią priemonę kiekvienas asmo gaus savo teisų sąrašą, tą kalbą, kurią jisai supranta, ir gaus visą pakankamą informaciją apie jam keliamus kaltinimus. Tai yra labai svarbu, kuomet milijonai žmonių pasinaudoja teisę į laisvą judėjimą, e, juda į kitas valstybės narės e, ar studijuoti, ar dirbti, ar išėję į pensiją. Jeigu jie atsitinka taip, kad jie pakliūna į kažkokią baudžiamąją procedūrą, labai svarbu, kad jų teisės būtų ginamos. Na ir parlamentas prie to labai prisidėjo. Ši priemonė taip pat suvaidins gyvybiškai svarbu vaidmenį stiprinant abipusį pasitikėjimą tarp teisinių sistemų ES, o savo ruoštų tai labai svarbu, norint paskatinti bendradarbiavimą, teisminį bendradarbiavimą. Taigi, drauge su abipusio pripažinimo priemonėmis mes kuriame bendrą teisingumo, teisų ir saugumo erdvę Europos Sąjungoje. Ir aš dėkuoju Europos parlamentui, kad jį, jis įgalino to siekti. Dėkoju komisijos vicepirmininkai. Dabar e, Teisės reikalų komiteto vardu ponas Albrechtas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kaip Teisės reikalų komiteto pranešėjas, aš visų pirma norėčiau padėkoti Libę komiteto pranešėjai. Man atrodo, kad iš tikrųjų ko puikiausiai bendradarbiavimą Europos parlamente. Džiaugiuosi, kad ir mes galėjome pateikti savo pasiūlymus. Ačiū ir kolegoms iš kitų frakcijų. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisariai Ačiū už tai, kad jie padėjo naują pagrindą, kad būtų sustiprintas teisų gynimas būčiamame procese. Man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra svarbus žingsnis žengiant keliu ir ieškant bendrų standartų. Labai svarbu suprasti tai, kad žmonės gali apginti savo teisės tik tada, kai apie jas žino. Taigi, man įdomu, apie kokias Europos piliečių teisės mes galime kalbėti ateityje. Aš norėčiau žvelgti į ateitį ir norėčiau, kad visiškai netrukus kalbėtumėm apie kitus baudžiamojo, etapo, e, e, baudžiamojo proceso etapus. Reikia išsamiau pakalbėti ir apie teisę į advokatą. Aš dirbu vidaus reikalų komitete ir man atrodo, kad tai yra irgi tikrai labai svarbus dalykas. Aš norėčiau paraginti valstybės narės atsisakyti atskirų taisyklių ir pasiryšti sukurti bendrus standartus. Tai yra tikrai labai svarbu ir parlamentas yra pasiruošęs prie to prisidėti. Labai ačiū ponui Albrecht. Dabar pasisakys įvairių politinių frakcijų atstovai. Visų pirma, suteiksiu žodį kolegijai Elena Antonesku, prašom. EPP vardu. Norint užtikrinti sąžiningą teismo procesą, reikia užtikrinti ir įtariamojo arba kaltinamojo asmens teisės. Toks asmo turi turėti galimybę pasinaudoti savo teisės. Jis turi žinoti, kuo jis yra kaltinamas ir kokie įrodymai prieš jį egzistuoja. Įtariamas arba apkaltintas asmo ne visą laiką gauna tokią informaciją. Valstybėse narėse labai skiriasi teisė ir teisinė praktika. Jeigu asmuo nėra tinkamai informuotas, tai tuomet negalima užtikrinti sąžiningo proceso. Procesas užtrunka ilgiau, jis daugiau kainuoja ir neįmanoma užtikrinti veiksmingo būdžiamojo persikėjimo. Taigi taisyklės turėtų būti gyventintos tinkamai. Europos um, žmogaus teisų konvencijos taisyklių nepakanka. Ta, toje konvencijoje yra numatyta žmogaus teisų gynimo mechanizmas, tačiau jis neužtikrina pakankamos apsaugos visais atvejais. Valstybės narės nevienodai perkelia konvencijos taisyklės į nacionalinę praktiką, dėl to yra būtina imtis veiksmų europinių lygmenių. Europiniai mechanizmai palengvins teisminį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Reikėtų remtis abipusių teismo sprendimo pripažinimu. Tačiau e, būtina, kad teismai ir teisėjai vieni kitais pasitikėtų. Tai yra labai opi problema ir ji pastebima ne vienoje valstybė narėje. Būtent dėl to Patvirtinant tokią direktyvą turėtų būti užtikrintas geresnis žmogaus teisų gynimas ES. Baigdama norėčiau padėkoti pranešėjui, o taip pat ir šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū ir komisijai už jos ryštą prisidėti prie viso šio proceso. Ačiū. Ačiū, ponė Antonesku. Na ir vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad kolegos vertėjai signalizavo, jog jūs kalbate per sparčiai. Taigi. Norėčiau priminti, jog e, kai jūs verčiate per greitai, jums duodamas tam tikras signalas ir e, yra prašoma kalbėti lėčiau. E, reikėtų į tai reaguoti. Norėčiau visus kreiptis. Visų pirma, kai jūs skaitote parašytą tekstą, skaitykite lėčiau. O jeigu matote e, pultelį blikčiant e, lemputę, tai vėlgi yra signalas, jog kalbate per greitai ir vertė paprasčiausiai nespėjų suversti. Taigi, ponė Antonesku, dar kartą noriu padėkoti už supratingumą. O dabar socialdemokratų vardu ponė Monika Flaškova Benova. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Europos žmogaus teisų konvencija taip pat e, teisų aktas e, E, numato teisę susiekti su teisininku, teisę į vertimą, teisę supažinti su kaltinimais, teisę atnaujinti atskiras procedūras. Ir šis pasiūlymas e, yra skirtas e, atskirų įtariamųjų arba kaltinamųjų padėčiai pagerinti. Visų pirma, per informacijos teikimą. Čia taip pat kalbame apie situacijas, kurios E, gali iškilti taikant Europos orderį, Europinius orderius. Ir e, iš tikrųjų tokie minimalų standartai, apie kuriuos čia kalbame, kurie buvo diskutuojami, turėtų sustiprinti tarpusavio e, bendradarbiavimą tiek tarp teismų, tiek tarp valstybių narių. Kaip po tokio aš sutinku su Jūrių komiteto pozicija, kuris pastebėjo, kad mes gana fragmentuotai sprendžiame šią problemą E, komisija e, gavo pasiūlymą, kur savoškai atsižvelgiam tik tai pusę maždaug numatytų teisų, teisų numatytų žmogus teisų akte. E, tuo tarpu kitos teisės tarsi lieka kažkur tai na šaly. Čia kalbame apie tokias teisės kaip pavyzdžiui, įtariamųjų, kurie priklauso pažeidžiamų asmenų kategorijai, teisės, skirtinės teisės ir panašiai. Taigi aš man norėčiau, kad būtų atsižvelgta ir į tas kitas pridinės teisės. Aš labai tikiuosi, kad pasiūlymai bus primti domen jūsų tolesnėme pranešime. Ačiū, Monika. Dabar e, mūsų liberalų kolegų vardu, e, ponia Latvard, dvi minutės. Noriu pasveikinti Pansipalą, e, pranešėją, kuris e, vedamas prie teisingos išvados ir e, taip pat sveikinu tai, kad ponė Reding išreiškė visokiojo palaikymą. Iš tikrųjų mes kalbame apie asmenis, kurie būna pažeidžiamai padėti ir jie turi žinoti savo teisės. Tačiau dažnai jiems teikiama prastos kokybės informacija. Žmonės turi suprasti, kokias teisės jie turi. Ir Teisų nežinojimas dar labiau uh, apsunkina patį, kada jūs esate užsienietis, nekalbate to šalies kalbą ir panašiai. Taigi, e, tokie asmenys turi būti informuoti, su pirma, kad galėtų uh, išvengti iki teisminio sulaikymo arba užprotestuoti tokį sulaikymą. E, Europos žmonių teis, žmogaus teisų konvencijoje ir kitose dokumentuose yra numatytas tokios teisės. Ir e, Europos parlamentas iš tikrųjų teisingai pastebėjo, kad tokia informacija turi būti suteikiama e, nedelsiant, kai tik tai asmuo yra įtariamas. E, nereikėtų tokios menų palikti policijos areštinėse valandų valandas, be jokios pagalbos, be jokios supratimo, kas vyksta E, tiek apkaltintas asmuo, tiek e, jų teisininkai, stojant teisininkai turi, e, kaip galima greičiau, gauti visą informaciją susijusią su kaltinimu ir taip pat, sakytą, reikiamą informaciją gynybą organizuoti. Taip pat labai svarbu pabrėžti tokiems kaltinamis asmenims jų teisę tylėti. Aš e, džiugiuosi, kad mano šalis, Junktinė karalystė, nepaisant visų kitų veiksmų kitose srityse, vis tik tai čia nusprendė prisijungti. E, E, e, ir iš tikrųjų labai svarbu yra taip pat užtikrinti tokias teisės kaip teisė į vertimą ir raštų ir žodžių. E, na ir Junkinė karalystė, tiesą sakant, turi gerą istoriją žmogus teisų apsaugos, žmogus teisų gynimo ir džiaugiuosi, kad mano šalis šiuo atveju pilna, pilnavetiškai įsijungia į bendrą procesą. E, be abejo, mes e, neturime užtrenkų prokurorams, tačiau taip pat turime užtikrinti geresnės ginamųjų e, asmenų teisės. Ir ypatingai tai aktualu dabar, kada Europos arešto orderis nueina į praeitį. Ačiū, pane Latford. ECR frakcijos vardu vieną minutį ponui Vaicehovskijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie labai svarbę direktyvą. Aš manau, kad byla teisme gali būti sąžininga tik tada, kada kaltinamasis gali gauti visą informaciją. E, asmenys, e, kurie yra suimami ar areštuojami, kartais sunkiai gali pasinaudoti teisę į gynybą, ypatingai jeigu tai vyksta ne jo paties šalyje. Todėl ypatingą dėmesį turime skirti toms situacijoms. Tarptų sprendimų, kuriuos e, siūlo direktyva, man nerima kelia tai, ar ji bus deramai įgyvendinama, nes e, teisingumo sistemos dažnai e, iškelia įvairių problemų, tad nežinome, kaip veiks ši direktyva praktikoje, todėl reikėtų čia daugiau pamastyti apie apeliacijų galimybę. Iš tikrųjų, bus tokių atvejų, kai apeliacijos bus aktualios. Dėkuoju. Viena minutė dabar EFD frakcijos vardu ponai Baten teisė į informaciją žmonėms, kurie susiduria su Europos arešto orderiu, e, bus e, išdėstyta e, trumpame sąraše. Jeigu, žinoma, tas blankas bus tinkamai užpildytas, aš turiu galvoj arešto orderį, tai šalis neturi galimybės pasipriešinti jam. Dar blogiau, kad kai kurie žmonės ekstra e, išduodami e, ne vien tik tai, kad jiems būtų pateikti kaltinimai, bet kad būtų atliekamas tyrimus prieš jį. Vienas iš mano rinkėjų dabar Ispanijoje kaltinamas tuo, kad e, jis ne kažką blogo padarė praeitie, bet kad galbūt gali kažką blogo padaryti ateityje. E, E, vien tik tai e, gražaus sąrašo jam įteikimas jo tikrai neapsaugos, galbūt tik tai paguos. pirmininkas. E, dabar frakcijų vardu jau pasisakė visi atstovai ir pereiname prie narių pasisakymų. Dvi minutės ponui Baltasarą prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos ir kolegės. Nepaisant to, kad ES valstybės narės turi e, gerbti žmogaus teisės baudžiamą proceso metu, vis dėlto valstybių narių nacionalinės procedūros e, tikrai labai skiriasi. Kai kurios šalis numato kad kaltinamieji asmenys gauna tik informaciją žodžiu apie tai, kokias teisės jie turi. Kitos valstybės narės informaciją pateikia tik raštu arba kaltinamajam paprašius. ES kiekvienais metais vyksta apie 8 milijonus baudžiamųjų procesų. Ir ko gero galima konstatuoti, kad iš tikrųjų steikiama nepakankamai informacijos. Uh, Kalbant apie šios direktyvos turinį, norėčiau paminėti bendro pobūdžio taisyklę, kuri numato, jog kaltinamajam turėtų būti suteikta informacija apie jo teisės prieš prasidedant baudžiamajam procesui. Taip pat asmo turi būti informuojamas apie tai, kad jis turi teisę pasinaudoti advokato paslaugomis arba vertimu. Aš pritariu tam, kad kaltinamasis asmuo turėtų gauti išsame informaciją apie jam pateiktus kaltinamus ir taip pat apie tai, kokie įrodymai egzistuoja. Tai yra būtina, norint asmenį nuspręsti, ką jis toliau darys ir arba kaip jis galės geriausiai pasirinkti geriausią gynybos liniją. Na, baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Iš tikrųjų yra būtina apginti e, kaltinamojo asmens teisės proceso metu. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Norėčiau pasakyti štai ką, kad kai kurie vertėjai skundėsi, kad jūs kalbėjote per nelik greitai. Taigi prašyčiau kito pasisakymo metu į tai atsižvelgti. norėčiau Jums pasakyti, kad štai, pavyzdžiui, Jūs, ponas Baltasarė, iš tikrųjų kalbėjote pavyzdingai. Dabar suteikiu žodį kolegijai Blinkevičiūtė. Sveikinu pranešėją už e, puikiai parengtą šį pranešimą, kadangi ši direktyva tai tikrai yra didžiulis žingsnis į priekį, įtvirtinant teisės informaciją baudžiamajame procese bendrus standartus visoje Europos Sąjungoje iš tiesų neužtenka tik žinoti savo teisių labai svarbu kad jos būtų gerbiamos ir kad jomis būtų galima pasinaudoti realioje situacijoje. procesinių teisių negerbimas gali labai pakenkti baudžiamojo proceso sąžiningumui ir gali atsirasti teisminių klaidų. taigi šia direktyva siekiama jog būtų užtikrintas sąžiningas bylos nagrinėjimas asmens kilmės šalyje ar kitoje europos sąjungos valstybėje narėje be to būtina laikytis pagrindinių procesinių teisių pavyzdžiui teisės konsultuotis su advokatu ar teisės prireikus naudotis vertimo žodžiu ar raštu paslaugomis. siekiant užtikrinti teisingą baudžiamąjį procesą ir veiksmingą naudojimąsi teise į gynybą svarbu kad valstybės narės užtikrintų jog ir įtariamajam ir kaltinamajam būtų pateikta pakankamai informacijos apie jo kaltinimus kaltinimo pobūdį ir priežastis. ypač svarbu kad šioje direktyvoje teisė į informaciją apimtų ne vien tik tai teises susijusias su teisine konsultacija ir teisine pagalba tačiau taip pat suteiktų teisę susisiekti su artimaisiais giminaičiais darbdaviais ar konsulinėmis tarnybomis. labai ačiū vilijai. toliau žodis Ponai Aksel Fost, dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama komisarė Reding. Visų pirma, norėčiau pastebėti štai ką. Aš tikrai džiaugiuosi ponios Birgit Sipel ir kitų kolegų nuveiktų darbų. Iš tikrųjų, reikėtų užtikrinti bent jau minimalias normas ES Dėl informacijos teikimo kaltinamam asmeniui nuo pat pradžių, man atrodo, kad komisija pateikė tikrai puikų pasiūlymą ir už tai aš esu be galo dėkingas komisarė Reding. Man visą laiką buvo labai svarbu, kad įtariamojo teisės, ypač teisė tylėti, neturėtų neigiamų pasiekmių, kaip kad jau yra atsitikę kai kuriuose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse tyla reiškia, kad tyla turi neigiamų pasiekmių kaltinamam. Šios dienos diskusija rodo, kad ko gero kai kuriuose valstybėse narėse nėra teisinių prievalių dėl informacijos teikimo kaltinamajam. Tik dešimtyje valstybių narių įtariamasis arba kaltinamasis yra informuojamas raštu apie teisės. Na, o trijose valstybėse narėse iš viso nėra numatyta kaltinamo asmens teisė susipažinti su savo byla. Jeigu mes kalbama apie iki teisminį sulaikymą, Tai manau, kad čia taip pat reikėtų bendrų normų europinių lygmenių. Tik taip galime užtikrinti pasitikėjimą kitų valstybių narių teisinė sistema. Tai gali būti pasiekta tik abipusio pasitikėjimo dėka. Toliau Europos tyrimų orderis ir kitos priemonės. Tai taip pat yra labai svarbu. Aš manau, kad šiuo pranešimu mes žengėme didžiulį žingsnį priekį ir labai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. La senjora Carmen Romero. Pusantros minutės. Pone Carmen Romero. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau komisariai pasakyti, o taip pat ir apskritai pareikšti, kad Sveikinu komisijos parengtą paketą, skirtą šiai problemai spręsti. Iš tikrųjų, tam reikia nemažai laiko. Ir darbas jau prasidėjo Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. E, akivaizdu, kad valstybės narės savo civilinį režimą pademonstruoja būtent per elgesį su savo piliečiais. Ir Labai svarbu užtat, kad tie, kurie sulaikomi, e, galėtų naudotis reikiamams nuostatoms, reikiamams taisyklėmis, teisėmis. Ir būtent ši direktyva numato esminės garantijas įtariamiesiems bei kaltinamiesiems, e, kurie yra teisiami. Tai yra tokios teisės kaip teisė į tylėjimą, teisė supažinti su kaltinimais, teisė į medicinę pagalbą ir taip toliau, taip toliau. Mane labiausiai domina ir ką norėčiau čia akcentuoti yra teisų šaltinis. Kadangi iš tikrųjų, kai kada teisės interpretuojamas nevienodai ir labai svarbu yra dėl to užtikrinti teisinę paramą ir teisį įvertimą. Jeigu asmo yra areštuojamas, sulaikomas, jie pirmiausiai turi būti supažindinami su jiem pateiktais kaltinimais ir labai svarbu, kad jau sulaikymo momentu jų teisės įsigaliotų ir būtų užtikrintos veiksmingai. Ačiū, Karmen. Toliau vienai minutiai. Ponas Jonenčių. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją. Parengus puikų pranešimą. Taip pat norėčiau sveikinti komisijos vicepirmininkė ponė Reding už tai, kad pateikė šios direktyvos pasiūlymą. Naujoji direktyva yra atsakas į Europos piliečiam iškylančią realią problemą kadangi dabar Europos piliečiai laisvai gali judėti po visą Europos Sąjungą, tačiau tuo pačiu jie turi laikytis 27 skirtingų valstybių narių įstatymų. Taigi mums reikia tiek teisminės, tiek civilinės, tiek baudžiamosios teisės sistemų harmonizavimo, didesnio suderinimo. Ir be kita ko reikia nustatyti bendras procedūras, bendrus standartus, kaip informuojami kaltinamieji. Paprastai sulaikyti užsienyje kaltinamieji nežino nei vietinės kalbos, nei statymų tos šalies, kurioje jie sulaikyti. E, vienas pavyzdys būtų, tarkim, Romų piliečiai e, rumunai, rumunų arba bulgarų kilmės romų piliečiai, kurie buvo išmesti iš Prancūzijos, nesuteikiant jiems jokių galimybių nei gauti vertimą, nei, nei paaiškinant jiems teisinę sistemą. Taigi iš tikrųjų kažkokius minimalius standartus mes turime užtikrinti visose valstybės narėse. Ačiū. Paskutinis pasisakymų rate bus mūsų kolega Zobro. Dvi minutės. Pirmininkė. E pirmininkė, ponas ir ponai, e, įtariamųjų teisė į informaciją baudžiamajame procese turėtų būti bendras standartas visose valstybės narėse, todėl e, aš labai patenkintas, jog e, šiuose rūmuose dabar mes kaip tik sprendžiame šią problemą. Tačiau, e, nors mes galime pasidžiaugti, kad ši direktyva apims pagrindinės e, žmogus teisės, neturėtume pamiršti kai kurių kitų aspektų kurie buvo minėti, pavyzdžiui, reikėtų pakalbėti taip pat ir apie aukų teisę. Nes uh, aukos dažnai atsiduria sunkiai padėti ir būtent e, aukos negauna informacijos, todėl kartais e, jos iš tikrųjų tampa pačių žiauriausių nusikaltimų aukoms. Uh, dažnai tokie nusikaltimai vykdomi tose šalise, kur e, asmenys lankosi kaip turistai, e, nemoka kalbos ir e, jie taip pat negali ginti savo teisų. Taigi mes neturime sudaryti neproporcingo skirtumo tarp kaltinamųjų ir nusikaltimo aukų. Nepamirškite, kad aukos dažnai viktimizuojamas pakartotinai. Taip sakant, tampa auka dar ir antrą kartą paties proceso metu. Ir būtent valstybė turėtų pasirūpinti aukomis. Visų pirma, būtent aukomis reikėtų pasirūpinti, tuo tarpu nusikalteliai dažnai veikia organizuotose grupuotėse ir e, iš tikrųjų turi daugiau apsaugos ir kartais naudojasi platesnėmis teisėmis negu pačios aukos. Todėl čia mes turėtumėm labai aiškiai įvardinti šias problemas ir turėtumėm taip pat paraginti e, komisijos atstovus daugiau dėmesio skirti aukoms. E, aukoms, kurios dėja įvairios situacijos tokiamis tampa. Dėja, dabar padėtis yra tokia ir mes turime šią patį pakeisti. Ačiū, ponai Zilbro. Dabar turėtume pereiti prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Sąraše nėra labai daug norinčių. Pone Elena Basesku. Dėkoju, pirmininkė. Baudžiamieji įstatymai valstybėse narėse turi atsižvelgti į visas Europos piliečių teisės. Noriu atkreipti dėmesį į ketvirtą pataisą, kur kalbama apie teisę į vertimą žodžiu ir raštu. Mes matome, kad čia tiesiogiai atsispindi daugia kalbystės principas, kuris yra įrašytas ir į pagrindinės sutartis. Teisė į nemokamą advokato panaudojimą taip pat yra labai svarbi ir ši, būtent šios priemonės finansavimas e, yra labai svarbus aspektas užtikrinant šią pagrindinę laisvę. Sutinku, kad e, kiekvienam e, įtariamajam ar kaltinamajam pateiktas jo teisų sąrašas. Dabar kol kas jie kenčia dėl to, kad informacijos nepakanka. Dėkuoju, dabar žodis poniai Prendegast. Dėkui. Teisminis bendradarbiavimas ES reiškia, kad lygiai taip kaip nusikalteliai neturi, pasinau, neturi turėti galimybę pasinaudoti valstybė narių teisės skirtumais, taip pat ir įtariamieji ar kaltinamieji kitoje valstybėje narėje neturi nukentėti nuo tų skirtumų. Ši direktyva stiprina pasitikėjimą tarp valstybių narių ir prisidės prie to, kad e, kur asmuo bebūtų suimtas ar sulaikytas ES, jis gaus visą informaciją susijusią su tinkamomis procedūromis. Valstybės narės savo teritorijoje turės suteikti visą deramą informaciją. Net ir tose valstybėse narise, kurios pasirašė Europos žmogaus teisų konvenciją, vis dar e, nėra visai išsilaisvinusios nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų. Mes turime padaryti viską, kad savo padė, piliečiams padėtume, kur jie Europoje bebūtų. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Paska. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Jeigu pilietis iš kitos valstybės atsiduria tokioje padėtyje, kad jis apka, yra apkaltinamas kitoje šalyje, jis patenka į labai prastą situaciją. Paprastai jis visiškai nesupranta, kas jo laukia. Todėl ši naujoji direktyva yra labai teigiamas ir daug žadantis signalas bent jau bus įgyvendintos bendros taisyklės. Tų minimalių standartų ir procedūrų laikymasis leis valdžios įstaigoms e, išvengti klaidų, kurios e, gali priversti suabejoti jų veiksmų teisėtumu. Ir be abejo, tai prisidės prie Europos piliečių padėties pagerinimo. Dėkoju. Panas Melcer. Ačiū pirmininkė. Galų gale reikėtų suprasti, kad ES kalbame apie tai, kad tiek žmogaus teisų hartija, tiek žmogaus teisų konvencijoje yra kalbama apie žmogaus teisų gynimą. 8 milijonai teismo procesų vyksta ES kiekvienais metais. Štai dabar komisija atkreipė dėmesį į tai, kad pilietis kitoje valstybėje narėje galbūt negauna informacijos jam suprantama kalba apie savo teisės. Ir manau, kad dabar stacija iš tikrųjų jau gerokai pasitaisė. Kai kuriuose valstybėse narėse uh, informacijos teikiama žodžiu, kitose raštu, bet ta informacija suteikiama tokia biurokratiška kalba, kad net ir gimta kalbiai kartais yra sunkiai suvokiama. Taigi aš manyčiau, kad informacija turėtų būti teikiama ne vien tik raštu, bet ir suprantamai. Man atrodo, kad e, tokia paprasta priemonė tikrai padėtų išvengti teisminių klaidų. Labai ačiū. Na ir galiausiai Pane Sinclair, paskutinė kalbėtoja. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Daugelis mano e, rinkimų apygardos rinkėjų bus tikriausiai, nusprend, bus tikriausiai nustebę, jeigu sužinos, kad ES nėra bendrų standartų. Jie tikriausiai paklaus, kokioje sąjungoje mes gyvenam. Pagal Europos arešto orderį Junktinės karalystės piliečiai teisme tiesiog negali apsiginti, jeigu jie yra su jais nesažiningai pasi, pasielgiame kitoje valstybėje narėje. Iš direktyvos aišku, kad jeigu mes norime apginti savo teisės, tai mums reikia europinių normų. Ačiū. To ir baigime spontaniškus pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį komisariai Reding, tam, kad tik galėtų sureaguoti visą tai, ką išgirdo, prašau. Um, Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai retai šiuose rūmose praktiškai visos politinės jėgos, tiek kairė, tiek dešinė, tiek centro jėgos sutarė dėl kažkokios priemonės. Bet šiuo atveju atrodo taip atsitiko. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad e, e, to ko gero pasikartos tai, kas įvyko Libė komitete, tai yra, kad didžioji balsų dauguma palaikys šį sprendimą. Ir iš tikrųjų, kuo anksčiau bus primta ir įsigalios ši direktyva, tuo geriau bus visiems. Be abejo, pilnas direktyvos perkelimas su valstybių narių teisinėse sistemose turėtų taip pat įvykti labai greitai, e, nes tai pasiūstų labai stiprų, labai tvirtą signalą, jeigu Europa rimtai gina savo piliečių teisės. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų pasisakiusių šiandieną jau dirbate rengdami trečią priemonę procedūrinių teisių e, sistemoje. Tai yra teisė į teisinę gynybą, į teisininką, e, teisę į e, ryšius, į komunikaciją sulaikymą atveju. E, Ir be abejo, mes ketiname palaikyti šias iniciatyvas, e, tačiau e, suprantame taip pat, kad procesas gali nebūti toks greitas ir lengvas, kadangi esame valstybių narių, kurios priešinasi teisininko dalyvavimui e, nuo pat proceso pradžios. Ir <clears throat> na, aš norėčiau tik tai kreiptis į parlamentą prašydama rasti aiškę pusiausvyrą tarp viena vertus teisės į gynybą, kita vertus galimybės veiksmingai atlikti baudžiamą į tyrimą. <clears throat> Na ir be abejo, aš atsiduodu į parlamento rankas, tikiuosi, kad parlamentas padės mums parengti geresnį tekstą, negu mes jį parengėme pradžioje ir galtinis darbo vaisius bus patenkinamas. Taigi ačiū, ačiū Jums už palaikymą, ačiū, tikiuosi rytoj gerų rezultatų ir dirbsime toliau draugė. Labai ačiū komisijos vicepirmininkiai. Iš tikrųjų, Šiuo atveju tas vienbalsiškumas, apie kuris pati kalbėjote, turbūt yra geriausias e, ženklas, jo komisija tikrai gerai padirbėjo. Dabar suteiksiu žodį panu Sipel, pranešiai, panu Sipel pranešiai apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Aš e, pristatydama šį pranešimą kalbėjau pakankamai ilgai ir viršiau man skirtą laiką, taigi dabar apsiribosiu tik vieną pastabą. Uh, Komisarė Reding sakė, kad šios dienos diskusija tiesiog pabrėžė tai, apie ką kalbėjome ir lybę komitete. O būtent, kad e, teisų užtikrinimas būdžiamame procese aktualus visoms frakcijoms ir visoms, ko gero, valstybėms narėms. Aš tikrai tikiuosi, kad komisija pateiks e, puikų pasiūlymą dėl kaltinamojo teisės e, į teisinę pagalbą. Aš tikiuosi, kad sukursime tikrai puikią direktyvą. Aš norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjai Antonesku ir manau, kad ji tikrai gali tikėtis palaikymą Europos parlamente. Ačiū. Uh, Labai ačiū, ponė Sipa. Ir taip pat dėkoju už trumpą pasisakymą. Tuo baigiame diskusiją šio klausimu. Balsuosime rytoj 12 val.